On va commencer parce qu'on est déjà en retard, donc on passe euh, au débat sur les relations entre l'Union et le Cuba. Tęsime darbą. Toliau kalbėsime apie ryšius tarp ES ir Kubos, kalbėsime apie žmogaus teisės, pana Silafranka, pana Andrikienė. Bandykime dirbti kartu. Kaip jūs žinote, šios diskusijos vyksta labai svarbiu momentu Taigi šis e, momentas labai svarbus dėl to, kad keičiasi ES ir Kubos santykiai labai smarkiai šiuo metu. Šis parlamentas teikia labai didelį dėmesį, išskirtinai didelį dėmesį žmogaus teisėms Kuboje, bet, bei taip pat ryšių tarp ES ir Kubos pokyčiam. Ir štai dabar matome, kad šis susitikimas yra rengiamas su ES Latino Amerikos parlamentinės asamblėjos e, delegacijos e, pirmininku. Jis šiandien su mumis taip pat dalyvauja. Taip pat noriu priminti, kad ES ir Kubos e, susitikimas buvo organizuotas birželio 6 dieną Havanoje ir jis buvo apie žmogaus teisės. Pirmą kartą buvo toks susitikimas rengiamas. Dvišalis politinio dialogo susitarimas ir bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir Kubos buvo parafuotas kovo 11 dieną. Šis dokumentas yra viešas, jūs turite jo kopiją savo elektroninėse dosijai. Parlamentas inicijuos šio dokumento peržiūrą per ateinančius mėnesius. Šiame sustarime yra e, nustatoma nustatoma, e, kaip bus plėtojami ryšiai tarp ES ir Kubos, ypatingai žmogaus teisų srityje. Taip pat matėme, kad pastaraisiais metais e, atšyla e, JAV ir Kubos santykiai, net Obama laikės, lankėsi iš šioje saloje. Be to, nepaisant to, trys Sakarovo premijos laureatai Kuboje kalba apie politinės represijas ir sako, kad situacija blogėja. Šiandien mums pasisekė, nes kartu su mumis dalyvauja posėdėje ponas Gilermo Farinės. Farinės, jis yra Sakarovo premijos 2010 metų e, laimėtojas. Jis yra žmogaus teisų gynėjas ir aktyvistas ir Sakarovo premijos tinkle jis labai svarbu vaidmenį atlieka. Taigi labai džiaugiamės, kad šiandien jis e, su mumis dalyvauja posėdėje, yra sveikas ir gyvas, nepaisant šiais metais pradėto bado streiko. Taip pat šiandien turime dar Alejandro Gonzalės Ragą tarp mūsų, kuris e, šalia pono Farinės yra. Bet prieš išklausydamas pranešėjų, pirmiausia, noriu perskaityti e, ponios Berta Soler e, žinutę. E, E, Damas de Blanko stovė jį yra, o Damas de Blanko gavo Sakarovo premijos, e, premiją 2005 metais, 2005 metais. Deja, nepaisant kvietimo, ji negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Taigi dabar e, perskaitysiu jos žinę. Mes iš Kubos sveikiname Europos Sąjungą ir jau 70 ketverius sekmadienius e, moterų baltais rūbais Damas de Blanko e, būstinė yra apsupta policijos ir kariškių. Jie mus persekioja, muša, areštuoja, jie yra nebaudžiami ir bando visomis priemonėmis e, mums sutrukdyti dalyvauti Santaritos bažnyčios mišiose. Bažnyčia yra apsupta ir jie neleidžiama pakliūti. Mes norime, kad atkreiptumėte dėmesį į mūsų klausimus. Mes labai apgailestaujame dėl sustarimo e, turinio. Jis gali būti laikomas nuolaidžiavimo, nu, nesusitarimu. Taigi, pirmiausia, mes norime paklausti, kamgi naudinga šis susitarimas. E, norėčiau, norėtume pirmiausia argumentus e, priminti, dėl kurių pasirašytas šis sustarimas. Pirmiausia, neveiksningas neveiksnumas bendrosios, neveiksmingumas bendrosios pozicijos. Bendroji pozicija yra neveiksminga, e, nes ES, ES valstybės tiek Kuba, tiek ES nesilaikė savo įsipareigojimo. Toliau užsienio kišimasis į vidaus reikalus kubiečiai turi patys nuspręsti dėl savo ateities ir niekas iš išorės negali įsikišti. Į mūsų balsą dėje nebuvo atsižvelgta. Matėme, kad e, valstybių vadovai kartu su vyriausiaja e, įgaliotinė e, fotografavosi su Rauliu Castro ir su juo susitiko ir visiškai ignoravo pilietinę visuomenę. Toliau Kuba ir regiono šalis. Pagrindų sustarimas e, taikomas visiems, visoms regiono šalims yra taikomas taip pat ir Kubai, nesižvelgianti faktą, kad Kubos diktatūra yra vienintelė e, e regiono totalitarnė valstybė ir atitinkamai ją atskirai reikėtų traktuoti. Sustarme žmogaus teisų gynimas siejamas su visišku teisės aktų laikymusi. Taigi, ko dabar galime tikėtis? Uh, Jūsų informacijai norėčiau pacituoti galiojančios konstitucijos keletą straipsnių. Pirmiausia, trečias straipsnis. Visi piliečiai turi teisę visomis priemonėmis, taip pat ir ginklu, kai kitais būdais neįmanoma to padaryti, kovoti su tuo, kas e, e, bando suardyti konstitucijoje įtvirtintą politinę, socialinę ir ekonominę santvarką. Kitas straipsnis. Šioje konstitucijoje įtvirtinta socializmas, politinė ir revoliucinė socialistinė sistema, kuri įrodė gebėjimą, savo gebėjimą įnešti į šalį pokyčių, sukurdama naują ir teisingą visuomenę, yra net atšaukiama ši sistema. Taigi mūsų išvados būtų tokios. Jūs akivaizdžiai suteikite galę šviesą Kubos vyriausybei. Bet to ES interesai sutampa su tais laimėtų interesais ir jie praktiškai apleidžia Kubos tautą. Europos projektas nors ir teisė, tai bet paiso vien tik tai savo pačių interesų ir laikosi priešingos strategijos, negu kad mes pagėdaujame Kubos tautos labui. Matėme, kaip tartautinė bendruomenė parėmė taikos procesą Kolumbijoje, taip pat ir Raulis Castro prisidėjo prie priešininkų susitaikymo, kai tuo tarpu susitaikymo galimybę savo tautai jis atmeta pasaulis ramiai stebi jo politinį neveikimą, o Kubos e, visuomenė ir toliau visi žemina. Norėtume padėkoti visiems, kurie rėmė ir remia kovotojus už laisvę Kuboje. Taigi tokia būtų Berta Soler, ponios Berta Soler Fernandės žinia. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams, ponui Atondo. Jeigu nebūtina, tai gal tada iš karto pakviesiu poną Gilermo Farinės. Jis yra Sakarovo premijos 2010 metais laureatas. Paprašysiu jūsų dabar pradėti diskusijas. Šešios, septynios minutės jums skiriamos, prašom. E, gracias. Dėkoju. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Man tenka pareiga ir garbė, e, kadangi esu premijos, Sakro premijos laureatas, e, dalyvauti čia posėdėje. Noriu Jums išdėstyti savo susirūpinimą ir siūlymus siekiant e, sudaryti geresnį susitarimą tarp ES ir Kubos. Tokį sutarimą, kuris padės pasiekti tikslų, kurių laukiame visi, siekiame Kubos demokratizavimo. Tai turėtų būti pirmiausia susiję su žmogaus teisų tinkamu gynimu. Būtina sudaryti tokį pagrindą, kur visi galėtume gyventi kartu, siekti pažangos ir turėtume turėti galimybę gyventi laisvi. Europos Sąjunga buvo ir yra žmogaus teisų gynimo garantas. Taip turi būti ir ateityje, nepaisant jokių kitų aplinkybių. būtent su tuo pirmiausia yra siejamas jūsų institucijos prestižas. ES yra esminė veikėja tokių istorinės sumaišties Kuboje metu. E, tai yra neaiškus laikas Kubos režimui. Jam reikia resursų, jam reikia legitimumo. Ir ypatingai šiandien kadangi Venezuelos subsidijos išsibaigė, neliko. Kubos demokratams svarbu yra ginti tas vertybės, kurias išpažįsta ir Europos Sąjunga. Kai kas mano, kad pasikeitimai Kuboje įvyks ekonominiais keliais. Gerbėme nuomonę tų, kurie šitaip mano. Tačiau, tačiau Kubos ekonomika yra kontroliuojama šeiminio ir karinio elito, kuris valdo visą finansinį aparatą - ekonominį ir priekybos. Būtent dėl to tos, taip sakant, reformos, įskaitant ir ekonominės, yra labai ribotos. Tai dar kartą parodo represinį Kubos režimo pobūdį. Tad bandoma pulti smulkius verslininkus, kuriuos e, jie yra linkę vadinti nepriklausomais darbuotojais ar laisvais darbuotojais. E, viena vertus sakoma, kad tos mažos įmonės turėtų būti skatinamos, tačiau paskui kai tos įmonės pradeda rastis, jos uždarinėjamos, jos sulaukia represijų, tie nepriklausomi darbuotojai e, sulaukia represijų. Nereikia remti Kubos režimo, reikia remti jos verslininkus. E, pagal dabartinius teisės aktus vienintelė vyriausybė Kubos galės kontroliuoti visas įmonės. Ir dar porą žodžių apie ypatingą Kubos dirbančiųjų situaciją profesinių sąjungų teisės, e, kurios nuolat pažeidinėjamos, darbo teisės nuostatos nuolat pažeidinėjamos. Tai vyksta nuolatos mūsų šalyje. Portugalijoje, pavyzdžiui, dirba Kubos gydytojai. jie gauna nuo 3 iki 7 procentų darbo užmokesčio, e, nes taip yra susidariusios šalių abiejų vyriausybės, bet juk tai yra vergovės įtvirtinimas dabartinėme pasaulyje. Kaip būtų įmanoma, kad politinės partijos ar ES institucijos, kurios turi ginti darbuotojų teisės, tyli tokiu klausimu, matydamos tokią realybę, apie kurią susitarime net nekalbama. ES turėtų suprasti, kad geros elgsenos kodeksas, politinis e, partnerių kodeksas, kuris yra demonstruojamas, dėja nėra patikimas. Labai dažnai e, galėtume paminėti tokius atvejus, kai sustarimų buvo nesilaikoma. Ir čia galėtume paminėti su tarptautinė darbo organizacija, rinktinių tautų organizacija pasirašytų susitarimus. Pirmasis sustarimo straipsnis yra tikras nonsensas. Yra sakoma, kad sustarimas gina žmogaus teisės ir laisvės. Ir tuo neva liko įtvirtinama teisinė tvarka Kuboje, kur yra tikras stalinistinio režimo atspindys. Yra baisiausia stalinistinė sistema, kokia apskritai kada nors egzistavo. Na ir tenka konstatuoti, kad konsultacijų su visuomenė nebuvo. Europos parlamento deputatai, kai buvo rengiamas e, sustarimas, regis irgi nelabai dalyvavo. Mes manome, kad trūksta skaidrumo, kurio neužtikrina Kubos vyriausybė. Išorės veiksmų taryba taip pat nebuvo skaidri ir taip pakirta pasitikėjimą visomis ES institucijomis. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Dabar Kai buvo deramasi dėl to susitarimo, Kubos vyriausybė grasino uh, žmogaus teisų aktyvistų centrui, Damas Deblanko, tuo metu, kai buvo deramasi dėl šio susitarimo ir toliau, kas sekmadienį patyrė smūgius visoje šalyje. Kol buvo deramasi dėl šio susitarimo, žmogaus teisų aktyvistai buvo daužomi Havanoje. E, teisinė nepriklausoma taryba buvo užpulta Havanoje, o tuo tarpu buvo deramasi dėl susitarimo, kuriame sakoma, jog bus ginamos žmogaus teisės. E, taip pat susilaukė represijų organizacija dalinusi maistą gyventojams, labiausiai nepasiturintiems, Via Klara. Tai štai, buvo taip pat areštuoti žmonės, Santiago de Kuba ir kalinami tokiamis sąlygomis, kur vos nemirė nuo apsinuodimo. Tai štai kaip elgesi Kubos vyriausybė. Ir šis elgesys atitinka visus banditiško elgesio stereotipus. Negalime jų vadinti geros valios žmonėmis ar tiesiog dorai žmonėmis. Reikia Šiame susitarime su Kubos vyriausybė numatyti labai aišku darbų tvarkaraštį laikotarpius ir numatyti pasiekmes, kas bus, jeigu susitarimo būtų nesilaikoma. Tačiau šis dokumentas nieko nemini apie šios aspektus. Šiandien man vėl ir vėl grįžta tas pats klausimas. Ką turėsiu pasakyti Europos parlamento nariams, kai juos pamatysiu? Jūs juk negalit pakeisti su susitarimu. Tad noriu padėkoti Jums iš anksto už tai, kad balsuosite jam nepritardami, kad būtų deramasi dėl naujo susitarimo, kuris būtų legitimus. Dėkoju už dėmesį, dėkoju, kad manęs išklausėte ir tikiuosi, kad mano balsas bus išgirstas. Te gyvuoja demokratija ir laisvė. Laisvė, kuria naudojasi ES piliečiai. Dėkoju. Euh, Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Na, dabar žodis ponui Alejandro Gonzalės Raga. Prašom. Dėkoju. Ponas ir ponai, gerbėmieji šio komiteto nariai. Dėkuoju už jūsų pastangas, už visą jūsų įdėtą darbą, tam, kad mes galėtume čia pasisakyti ir tam, kad galėtume aptarti tą susitarimą, kuris numatomas pasirašyti tarp Kubos ir Europos Sąjungos. Tai nėra vien tik tai kažkoks tai eilinis procesas, procedūra. Taip tikrai nėra milijonams kubiečių Dabar daug apie tai buvo kalbėta ir reikėtų jūs paklausti, ar jūs pritarėte tam, kad e, Kubos tauta turėtų tas pačias teisės kaip ir jūsų piliečiai, kaip ir jūsų tautos. Tačiau atrodo, kad ES ir toliau skatina dabar jau 59 metus klesinčios diktatūros tolesnį klėstėjimą. Ir ar nėra taip, kad ES priešingai elgesi, negu kad žmogaus teisų principams, pagal žmogaus teisų principus reikėtų tai daryti. Kopenhagos yra kriterija 80 metų Kopelgar pranešimas, yra dar kitų dokumentų, kurie labai svarbu šią prasme. Taigi, Bukelberg pranešimas dėl įstojimo į bendriją yra sakoma, pranešime sakoma, kad tik tai demokratinės šalis gali įstoti. Deklaracijos tokios labai svarbios buvo tokiom šalims kaip, kad pavyzdžiui, Ispanija. Ispanija, norėdama įstoti į Europos Sąjungą, e, kažkada tai taipogi ėmėsi demokratinių pokyčių. 93 metais buvo Kopenhagos e, kriterijai patvirtinti. Jie buvo patvirtinti siekiant paspartinti centrinės ir rytų Europos šalims, e, kad jie galėtų kad jos galėtų prisijungti prie demokratijos. Ir ko gero, Kuba be jokios abejonės negalėtų būti kandidatė į ES ir šiaip negalėtų ji būti, bet tai nereiškia, kad ES turi atsisakyti e, savo įtakos, savo vaidmens tam, kad padarytų, įneštų pokyčių Kuboje. ES niekada nenustojo reikalauti laikytis teisinės valstybės principų šalims kandidatėms. Tai kodėlgi dabar ES turi atidėti savo moralinės vertybės ir demokratinius įsipareigojimus dėl Kubos? Ar Kuba e, nenusipelnė tos moralinės pareigos? E, ES. Ponios ir ponai, ko gero, pirmiausia, reikia gerai suspažinti su Kubos situacija prieš nusprendžiant dėl jos ateities. Diplomatinių santykių atnaujinimas, atnaujinimas tarp JAV ir Kubos e, buvo kaip ir lenktynės kažkokios. Buvo žiūrima, kasgi nusileis daugiau ir, ir pasieks daugiau. Nebuvo kalbama apie demokratiją, pasirašant tiksliau, atnaujinat santykius. Ir JAV praktiškai su, vos ne su Vatikano pritarimu pasirašė savo susitarimą. Žmogaus teisų pažeidinėjimai vis dažnesni, Ir pačios Respublikos konstitucijoje penktame straipsnėje netgi yra tai leidžiama. Yra sakoma penktame straipsnėje, kad Kubos e, komunistinė, marksistinė, leninistinė e, partija yra aukščiausia e, valstybės ir visuomenės organizuojanti jėga, kuri organizuoja darbą ir visus kitus veiksmus socializmo ir komunistinės visuomenės vardan link tiksliau. Taigi štai toks penktasis straipsnis. Taigi praktiškai žmonės, kurie nepritarė tam, negali dalyvauti valstybės gyvenime. Kitas dar yra straipsnis, kalba apie žodžio ir saviriškos laisvę pagal socialistinės visuomenės principus. Tai reiškia, kad e, jeigu nekalbate pagal socialistinės visuomenės principus, jūs galite būti įkalintas už savo nuomonės reiškimą. Na, gerai būtų, jeigu tie straipsniai nebūtų taikomi, bet dėja, jie yra taikomi ir nuo gruodžio mėnesio daugiau nei 16 tūkstančių žmonių buvo apribota laisvė, dešimtys tūkstančių kubiečių pabėgo iš šalies e, per džiunglės, per jūrą, ieškodami geresnės ateities. Labai daug kas yra kankinamas arba netgi miršta. Vaikai ar paaugliai e, yra priverčiami išduoti tuos, kurie e, gina demokratiją. Atleidžiami yra žmonės, kurie nepritarė centriniai nuomoniai arba atsisako dalyvauti tam tikroje veikloje. Žiniasklaida taipogi yra naudojama tam, kad būtų smurtas skatinamas prieš demokratinius už demokratiją pasisakančius veikėjus yra konfiskuojamas turtas demokratijos aktyvistų. Štai tarkime, visai neseniai vienas advokatas, dirbantis vienoje tam tikroje asociacijoje, teikia e, teis, nemokamą teisinę pagalbą, tačiau jam buvo neleista grįžti į šalį savo ir taip nubausta buvo jo šeima. Labai dažnai yra pasitelkiamas voluntarizmas, pragmatizmas yra pamirštamos gerosios intencijos. Beje, vėlai e, ir kitur buvo paskeltas susitarimas, pas mus iš viso jis buvo nepaskeltas, bet nepaisant to matome, kad šis susitarimas yra pilnas gerų ketinimų. Be jokios abejonės demokratai gali tik tai tam pritarti. Tačiau pilietinė visuomenė, žmogaus teisės, demokratija, uh, ir kiti aspektai e, e, reiškia, kad pačios šalis gali pasirinkti savo, kokiu keliu sukti. O ta laisvė pasirinkti savo kelią reiškia, kad yra pritariama komunistams. Nes jie apsimeta, dabar bando apsimesti, kad laisvai yra jie išrinkti Tačiau visi žino, kad niekas pasaulyje neatsisakys savo laisvės. Kubos vyriausybė sako, kad Kuba yra demokratija besilaikanti žmogaus teisų. Kalbam apie vertybės, jos yra koreguojamos pagal Havanos poreikius. Kartais manoma, kad ES turi tokią santykinę e, žmogaus teisų viziją. Tačiau šis susitarimas, šiame susitarime nėra jokių mechanizmų, jokių instrumentų numatytų, pagal kuriuos Kubos vyriausybė privalėtų laikytis demokratinių principų. Sakoma dabar, kad mechanizmai atsiras vėliau, tačiau visi puikiai žino, kad jeigu jų nebus numatyta iš pat pradžių, nebus surašyta tai juodo ant baldo, tai nieko vėliau ir nebus. Būtent todėl mes iš pat pradžių kreipėmės į Europos parlamento narius laišku ir pateikėme konkretų pasiūlymą. E, nuostatų e, tam, kad e, tas susitarimas būtų naudingas Kubos žmonėms, Kubos piliečiams, tautai. Susitarimu turi būti uždraudžiama bausti e, asmenis už, savo, už naudojimą su savo žmogaus ar kitomis teisėmis. Taip pat turi būti numatytas draudimas įkalinti demokratijos ir žmogaus teisų gynėjusi. Taip pat privaloma numatyti Kubai laikytis tarptautinių e, susitarimų žmogaus teisų e, ir kitose sritise. Į pilietinį dialogą turi būti įtraukta nepriklausoma pilietinė visuomenė. Turi būti numatytas nuolatinis mechanizmas, pagal kurį piliečiai ir asociacijos, nevyriausybinės organizacijos galėtų tiesiogiai e, savo skundus pateikti dėl žmogaus teisų pažeidimų be jokių tarpininkų. E, pasaulinės darbo organizacijos standartų turi būti laikomas ir reikia uždrausti e, išnaudojimą žmonių. Taipogi e, konfiskavimą atlyginimų reikia uždrausti, nes tai dabar nuolat vyksta Kuboje. Na, o kas dėl užsienio investicijų, tai susitarimas turėtų paskatinti ES įmonės laikytis tų pačių darbo socialinių standartų kaip ir ES Kuboje. Susitarime turi būti reikalaujama subjektyviai suteikinėti arba nesuteikinėti leidimų įvykti į šalį Kubos piliečiams, kurie pasitraukė iš šalies. Susitarimas taipogi turėtų apibriežti finansinius ir ekonominės, ir ekonominio tiksliau bendradarbiavimo sąlygas. Taip pat reikalinga yra demokratinė sąlyga. Ir susitarimas turi būti nutraukiamas, tiksliau anuliuojamas, jeigu žmogaus teisės pažeidžiamos. Gerbiami ponios ir ponai, mūsų institutas kalba, tiksliau dirba uh, už tai, kad būtų lygios galimybės visiems. Nereikia reikalavimų sumažinti, nereikia. Tiksliau reikia laikytis, užtikrinti visiems orumą ir galimybę naudoti savo laisvėmis. klubą, nepaisant to, kad jau 50 metų tai uh, tvirtina, nėra prisijungus ir netaiko valdysenos hartijos. Gerbiami ponios ir ponai, dabar jūs e, tokią kaip ir dilemą turite pripažinti mūsų teisės ir e, nepripažinti mūsų konstitucijos numatytų principų. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms apie pavardų ponę Laimą Andrikinę. Taip, jūsų partija, PP. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau E, pasidžiaugti, kad štai koko dabar Europos parlamente vėl matau. Prieš keletą minučių išgirdome keletą labai stiprių pareiškimų. Damas De Blanko vienas buvo pareiškimas, o kitas buvo Sakarovo premijos e, laimėto Giljermo Farinios pasisakymas. Taigi labai kritiški pasisakymai buvo skirti išorės veiksmų tarnybai. Uh, Jie sakė, kad ES įvaizdis e, čia atsidūręs yra pavojuje. ES ir Kubos, e, dėl ES ir Kubos sustarimo dėrybų. Dabar du klausimus norėčiau užduoti ponui Giljermo Farinės. Kaip visi žinome, antrasis straipsnis visuose bendradarbiavimo e, susitarimuose yra apie žmogaus teisės. Ir tai apima konsultacijas su pilietinės visuomenės atstovais. Aš norėčiau dabar pasitikrinti. Galbūt jūs galėtumėte pasidalinti visą savo turimą informaciją apie Kuboje vykusias ar vykstančias konsultacijas tokio pobūdžio. Na ir antras klausimas dėl ES delegacijos Havanoje. Ar jūs gavote bent kokį pakvietimą susitikti su ES delegacijos vadovu Kuboje nuo delegacijos darbo pradžios Havanoje? Dėkuoju. Euh, Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu ponas Asis. Muito obrigado. Senhor Presidente, eu queria começar por saudar os. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Farintės ir poną Gonzalės Ragą atvykusius čia, ypač poną Farintės, su kuria buvau susitikęs Lisabonoje neseniai. Jis e, e, elgėsi gan keistai, pirmininkavant Portugalijai. Norėčiau pasakyti štai ką, o po to pateiksiu keletą klausimų. Aš labai gerbiu tas pastangas, kurios yra įdedamas. Jūs jau rizikavote savo uh, gyvybę skelbdamas e, bado streiką, ypač e, jums buvo pribota daug laisvių, judėjimo laisvė ir negalime vaidinti to, kad mes nežinome, kad Kuba yra despotų režimas. E, tačiau turint omeny pastarąsias diktatūras ir marksistinės diktatūras, dabar ypač svarbu kreipti dėmesį į kai kurios dalykus. Ar pasirašant šį susitarimą ir labiau būnant atviriems JAV, Kuba gali tapti lankščia valstybe? Ir ar Kuba gali keistis, ar galimos reformos ten? Buvo kalbama šiandien apie tai. Tačiau e, tie pokyčiai nebūtinai reiškia demokratėjimo pokyčius. Nes panašu, kad dabar demokratinių principų dėgymas nebūtinai reiškia, kad politinė sistema keičiasi. E, man įdomi jūsų nuomonė. Uh, Jūs buvote autoritarinio režimo auka, gyvenote Kuboje e, ilgą laiką ir turint omenyje tos, e, tą tarptautinį susitarimą, ar jis paveiks kaip nors teigiamai pilietinę visuomenę, ar pilietinė visuomenė pajus naudos iš demokratijos procesų? Uh, mes e, tikrai neremsime Kubos gyventojų kovos, e, jei jie kovoja prieš demokratijos vertybės. Daugelis Europos parlamento narių tikriausiai palaikytų jūsų idėjas. Šiandien buvo nekarta kalbėta apie tai, kad atsivėrus Kubai, JAV tikėjosi, kad ir ES pakeis savo poziciją. Noriu paklausti, ar e, Kubos vyriausybės pozicija žmogaus teisų klausimo ir kovotojų dėl žmogaus teisų pasikeitė. Madame Besera. Pone Besera, liberalų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Gilermo ir Alejandro, sveiki atvykę į šį pasikeitimą nuomonėmis. Noriu padėkoti už jūsų labai aiškę žinę ir dar kartą noriu pasakyti, kad tas susitarimas su Kuba yra pirmasis dvišalis susitarimas. Ir tie pragmatiniai aspektai, kurie ženklina tą naują į Kubos ir išorės pasaulio santykį, ypač kalbant apie saugumo klausimus, tas tie pragmatiniai aspektai turi būti užtikrinti ir susitarime. Mes kalbame apie Kubos atsivėrimą pasauliui. Ir čia tikrai reikėtų reikalauti, kad į susitarimą būtų įtrauk išsaugoti e, žmogaus teisų principai. Ir tai neturėtų likti tuščiais žodžiais, tai turėtų tapti rimtų įsipareigojimų. Aš taip pat noriu tikėti, kad mums pavyks pasiekti, kad žmogaus teisų srityje bus pažangos. Labai svarbu įvardinti konkrečius įsipareigojimus ir susitarime. Dar svarbiau juos vėliau įgyvendinti. Mes kalbame apie na, mechanizmus nacionaliniu lygmeniu ir labai svarbu užtikrinti, kad jie veiktų. Noriu paklausti. Kalbant apie tai, ką kalbėjote jūs, ar Nemanote, kad Sakarovo premijos vertė, priminsiu, kad e, Europos parlamentui Sakarovo premija yra viena svarbiausių kovos už žmogaus teisės priemonių. Taigi, e, turint dar omenyje tai, kad Kuboje yra trys e, Sakarovo premijos laureatai. Taigi, ar jūs tikitės, kad Europos parlamentas jums taip pat galėtų suteikti balsą. Ar jūs stiprina tai, kad jums suteikta ta premija ir dar kartą noriu pakartoti, kad Kuboje yra trys Sakarovo premijos laureatai. Ar jūs nemanote, kad ta premija yra paskatinimas e, žmogaus teisų kovotojams. Ar, kaip manote, ar turėtume pritarti ar atmesti tą susitarimą? Dėkoju. Dar du kolegos nori klausyti. Jau trys. Ir pirmiausia, kolega Teička. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Sveiki atvykę Europos parlamentą regis yra dvi mokyklos, žvelgiančios skirtingų žvilgsnių į šį susitarimą. Pirmoji mokykla sako, kad šis susitarimas palaipsniui turėtų paskatinti pokyčius Kuboje, o kitosgi mokyklos atstovai mano, kad tai yra labai abejotinas dalykas. Bet pirmą kartą turime susitarimo projektą. Ne per nelik daug tikiuosi, bet mane apskritai šokiravo kai kurie dalykai. Aš esu buvęs dele, dėrybų delegacijos narys, kai mūsų šalis ruošėsi stoti į Europos Sąjungą. Buvau Čekoslovakijos atstovas. Ir turiu pasakyti, kad po 89 metų lapkričio mes sulaukėme daug griežtesnių reikalavimų iš ES, nors dar nebuvo aišku, kad nors būsime ES nariais. Ir man atrodo, dabar reikėtų laikytis panašaus požiūrio Kubos atžvilgiu. Aš galiu įsivaizduoti, kad, na, atsiras daugiau pusiausvyros tam susitarime, bet Kubai nenumatyti jokie įsipareigojimai žmogaus teisų srity. Jokie, nei vieno. Viskas yra parašyta labai aptakiai, dvišaliais, kažkokiais dvišalėmis formuluotėmis, ir trečiųjų šalių atžvilgių, be Europos Sąjungos atžvilgių, Kuba neturi jokių įsipareigojimų. Mane tai stebina ir nuvilia. Tai štai, tokia būtų mano pastaba. Kita pastaba būtų susijusi su dialogu, kurį Kuba turi palaikyti su mumis. Aš esu delegacijos vicepirmininkas daryboms su Kuba. Mano kolega Žozė štai Ir aš pats mes sakėme, kad mūsų nelaukiama tose darybose, nes prieš taptamas Europos parlamentų nariu, aš prieš 80 metų labai aktyviai dirbau Kubos e, žmogaus teisų aktyvistų klausimų. Na tai ir turiu klausimą, ar pastabą, labiau pastabą negu klausimą. Atsiprašydamas norėčiau tai pasakyti, mano pastabos būtų susijusios su susitikimu su išorės veiksmų tarnybos aukštais pareigūnais ir ambasadorium. Mums to su metu buvo pasakyta, kad Kuboje opozicijos nėra. Tiesiog turime žmogaus teisų gynėjimus. Bet aš manau, kad tai yra tas dalykas, kurį jūs, bet ir daug jūsų kolegų mačiau įvairiuose susitikimuose. Esame susitikę su daug Kubos uh, delegacijų, žmogaus teisų gynėjų, aktyvistų. Aš esu Kubos opozicijos draugas, bet galiu pasakyti, kad mes nematom jūsų tarpę vienybės, kad jūs būtumėte politinė opozicija, būtų svarbu ne tik atskiri žmogaus teisų gynėjai. Mums tai būtų reikalinga, kad jūs tokia jėga taptumėt. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už trumpą pasisakymą, kolega. Kolega Farija, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš čia sėdžiu. Geriau portugališkai pratesiu, sako kalbėtojas. Noriu padėkoti Gilermo Farinės už dalyvavimą mūsų posėdėje. Ačiū taip pat ir ponui Gonzalės Raga. Noriu padėkoti už atvykimą į mūsų posėdį abiems, kad galėtumėte E, mums pakalbėti apie šiandieninę Kubos situaciją. Galėčiau pasakyti, kad dėl to jūsų gyvybė grėsia pavojus. Aš nekalbėsiu čia apie Kubos režimą, daug kas jau buvo pasakyta ir pritariu tam, ką išgirdome. Būtent ir aš, būtent taip vertinu tai, kas ten vyksta. Aš norėčiau tik dar kartą patvirtinti tai, ką jau esu sakęs viešai kitose sustikimuose. Tai yra gėdingas mano požiūrių susitarimas, nes visiškai neatsižvelgiama į visą eilę aspektų, į kuriuos dėrėtų atsižvelgti. Pirmiausia, žmogaus teisės. E, ten nieko nesakoma apie politinius kalinius. Kodėl? Ogi todėl, kad e, sakoma, Kuboje nėra politinių kalinių. Sakoma, kad kali tik nusikaltėliai ir teroristai, o politinių kalinių Kuboje nėra. Nuo pat darybų pradžios aštuoni tūkstančiai žmonių buvo sulaikyti. ir bandoma pasakyti, kad tai yra nusikaltimus padarę asmenys ir kad jokių būdų tarp jų nėra jokio politinio kalinio e, tiesiog krenta į akis skaidrumo trūkumas. Ponas Farindės taip jau sakė ir tai yra tiesa. Noriu dar pasakyti vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus. Aš uždaviau klausimą e, dėl Kubos darbuotojų Portugalijoje. Buvo kalbėta apie Kubos gydytojus dirbančius Portugalijoje. Por, por, Kubos vyriausybė juos išnaudoja. Apie tai irgi nekalbama susitarime. 8 tūkstančiai kubiečių pabėgėlių gyvena tarp Kostarikos ir Nikaragvos, apie juos irgi susitarime, nei žodžio. Tiesiog tai yra, na, kaip koksai romantiškas kūrinėlis, surašytas tas susitarimas ir tiek. Na ir apibendrinamas norėčiau pasakyti štai ką. Pone Farinės, pone Raga, jūsų uh, pastabos bus tinkamai išgirstos įvertintos Europos parlamente. Ir kaip ir aš, galiu pasakyti, kaip mano kolega iš Portugalijos, jūs turite žinoti, palikdami mūsų instituciją, kad Europos parlamentas dirbs atidžiai ir kad stengsis laikytis visų jūsų rekomendacijų. Na ir dar, jau dabar tikrai, tikrai viskas, ponė pirmininkė. Bet norėčiau dar pridurti, jog Šikoborts, Brazilijos dainininkas, yra tokią dainą parašęs ja, jis taip pat turėjo progą pasveikinti Portugaliją. Presidente, bueno, pues yo, al contrario de los intervinientes, yo creo que... Dėkuoju, pirmininkė. Priešingai negu sako mūsų svečiai, aš manau, kad reikia vis dėlto pasakyti, kad ES ir Kubos vyriausybės diskusijos tikrai buvo naudingos. Mes apėmėme daug klausimų, aptarėme daug klausimų, netgi praktiškai viską Labai džiaugiuosi, kad pono Asnaro iniciatyva inicijuota pozicija buvo galiausiai palaidota, nes tarptautinių lygių tokia yra neprimtina pozicija. Reikia vieniems ir kitiems gerbti kitų e, suverenų. Manau, kad reikia pirmiausia kalbėti apie ekstrateritoriją torinį tam tikrų e, JAF įstatymų taikymą, štai pavyzdžiui, embargo. Paimkime pavyzdį su visomis neigiamomis jo pasiekmis, bet to dar paimkime tą baudos pavyzdį, kuris skiriama, skirtas buvo Prancūzijos BMP Pariba bankui. Pirmininkas, dabar trumpam suteiksiu žodį sureaguoti, bet labai trumpai. Teresa Jimenez, atsiprašau, nesupratau, kad prašote žodžio. Paskutinis, jau visai paskutinis kalbėtas. aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams Pone Farinės, jūs rizikavote savo sveikatą už laisvę Kuboje. Pone Gonzalės, jūs praleidote ištisus metus kalėjimuose. Ir patikėkite manimi, Kubos kalėjimai netokie kaip Europoje. Norėčiau Jums padėkoti. Taip pat noriu padėkoti ir visoms damas Lankas su kai kuriomis asmeniškai esu pažįstama. Damas de Blanco. Ir nemanau, kad iš principo jūs prieštarautumėte sustarimui tarp ES ir Kubos. Ne, tiesiog jūs pasisakote prieš tokį susitarimą, kuriame nereikalaujama išlaisvinti politinius karinius ir kuriame nepakankamai yra kalbama apie žmogaus teisės. Manau, kad jūs kaip ir Damas de Blanco, e, ko gero, neprieštaraujate sustarimui su ES, jūs tiesiog pageidaujate, kad mes nepritartume totalitarnės vyriausybės veiksmams tuo susitarimu. Mes turėtume labai nuoširdžiai savęs paklausti, kam ji bus naudingas šis sustarimas. Jeigu Kubai tai gerai, bet jeigu ne, tai galbūt tada tokiu atveju uh, reikėtų peržiūrėti savo poziciją. Dėkuoju, Teresa. Dabar žodį trumpam suteiksiu kalbėtojams. Pradėsiu nuo Alejandro Gonzalės Raga. O po to žodį suteiksiu kitiems kalbėtojams. Nežinau, ar išorės veiksmų tarnybos atstovai norėtų pasisakyti. Na, prašom, pirmiausia išorės veiksmų tarnyba, paskui jūs. Ačiū, pirmininkė tai mes norime pasisakyti trumpai. Mano kolega Ben Nuknau galėtų pasisakyti, būtent jis atsakingas už dėrybas konkrečiai su Kuba. Aš tik galiu pasakyti, kad mes su didžiuliu susidomėjimu klausomės viso to, kas šiandien buvo pasakyta. Beje, ne tik tai to, kas šiandien buvo pasakyta, jau ilgus metus tengiamės išklausyti ir vienų, ir kitų ir bandome įvertinti situaciją susikloščiusiuose. Mūsų siūlomas sustarimas yra subalansuotas, konstruktyvus ir gana griežtas. Jame yra numatytos visos reikalingos griežtos nuostatos dėl žmogaus teisių. Be jokios abejonės ateityje galbūt galima būtų tai tobulinti tiek iš Kubos ir e, tiek iš ES pozicijų. Turiu grįžti prie kai kokios buvo paminėta visai pradžioje. Jei galvotume apie alternatyvas šiam susitarimui ir iš esmės jei pasigilintumėte į situaciją 60-metį pastarai, tai Kuba buvo izoliuota, izoliuojama tiek JAV visų pirmiausia, aišku, tačiau izoliuojama uh, ar palaikomas tam tikras atstumas e, pastarą 20 metį e, ir su Europos Sąjunga. Ir ta politika tikrai e, nepalengvino mums siekti savo siekių Kuboje, stiprinti demokratiją ir atėjo laikas keisti tą situaciją, siekti savo tikslų. Štai kodėl buvo sudarytas partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimas. Ir jis taps tą platformą, kuri mums leis tinkamiau ginti ES vertybės ir teisės. Paprastai susitarimai yra keičiami Tai tiesiog pagrindas keičiantis nuomonėmis ir plėtojant dialogą su Kuba. Mes manome, jog tokiu būdu paprasčiau pasiekti savo tikslų Kuboje. Kadangi susitarimas yra tik priemonė siekiant tikslų, mes nemanome, kad būtų protinga e, į šį susitarimą jau įtraukti sąlygas. Todėl, kad susitarimas yra tik priemonė. Dar porą dalykų norėčiau paminėti. Pirmiausia, vienas penki straipsnis. Noriu pakviesti pasižiūrėti, kas buvo aprašoma kaip tai, kad pripažįstama Kubos konstitucinė tvarka. Ne, taip nėra. Reikėtų pasiskaityti, koks yra tikras tekstas sutinka, kad veiksmai pagal susitarimą turėtų būti įgyvendinta remiantis konstitucinę tvarką, teisės aktais ir nuostatomis, kaip tai numato tarptautiniai įsipareigojimai tarp abiejų e, susitarimo šalių. Ir tai, taip atrodo tas įsipareigojimas. Ir paskutinė mano pasaba susijusi su konsultavimuose procedūra, kuri vyksta derantis. Mes pritarėme, kad pilietinė visuomenė, nepriklausoma žiniasklaida turi būti informuojama apie dėrybų rezultatus ir pokyčius. Tačiau tuo pačiu metu reikia suvokti, kad pačios dėrybos e, vyksta tarp vyriausybių ir vyriausybių e, atstovų. Uh, Taigi reikia rengti spaudos konferencijas ir jos yra rengiamos prieš kiekvieną dėrybų etapą ir mūsų institucijų kompetentingi atstovai palaiko ryšius su pilietinė Kubos visuomenė tiek Kuboje, tiek čia mums yra pažįst suprantami jūsų nuogastavimai e, ir Kubos e, pilietinės visuomenės nuogastavimai. Ačiū. Merci infiniment. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Noriu pasakyti, kad mes kvietėme Kubos ambasados atstovus. Pone ambasadorė pasakė, kad mūsų diskusijoje dalyvauti negali. Na štai, jiems galimybę suteikėme, tokia buvo ambasados pozicija, ponui Raga žodis pirmiausia, o paskui uh, jūs galėsite apibendrinti. Prašau, žodis jums. Dvi minutės. Ačiū. E, dėkoju už tai, kas buvo išsakyta. Aš nepasisakysiu apie Sakarovo premiją, tačiau kažkas kalbėjo apie politinius kalinius. Ir ambasadorė kažkada teigė, esą nėra Kuboje politinių kalinių. Tačiau aš tikrai susipažinau su kai kuriais kalėjimuose ir jie vis dar kali. Uh, Aš prisimenu Armando Sosa Fortun, kuri, kuriam dabar 73. Jis 22 metus kali kalėjime, o prieš tai dar 14 metų buvo sulaikytas sulaikymo mm, įstaigoje. Jis į Kubą atvyko su ginkluota grupuote, norėjo keisti e, politiką dabartinę Kubos santvarką ginkluotų būdų norėjo pakeisti, tačiau tokiu pačiu priemonių ėmėsi ir Kubos vyriausybė. Ji užpuolė, ar jos šalininkai užpuolė e, kareivines ir padarė perversmą. Taigi 14 plus 22, tai yra 37 metai, tai yra ilgiausias įkalinimo laikas šioje planetoje. Tačiau e, politiškai nekorektiška kalbėti apie tokius dalykus, apie tai niekas neužsimena. Umberto Elsvarės yra kitas e, žmogus, kuris e, dėl to paties veiksmo buvo nuteistas myriop. Jis taip pat buvo tarp tų asmenų, kurie e, atvyko į Kubą, jis 16 metų buvo įkalintas ir kiekvieną dieną turėjo tikėtis mirties e, bausmės įvykdymo tiesa. E, jam ši bausmė buvo sušvelninta ir atidedant mirties bausmę jis dabar 30 metų turės kalėti. Tai amnestija tokia. Gėda. Tada man kyla klausimas, Kokia yra ta Kubos vyriausybė, kuri 60 metų spaudžia Kubos gyventojus, Kubos tautą? Kalbant apie susitarimą, mes už jį Mes norėtume tokio susitarimo, kuris apima visus elementus, Tai yra kai kurias taisyklės, kurios įpareigoja vyriausybę laikytis tam tikro susitarimo. Ir jei Kubos vyriausybė iš ties turi valios kovoti už žmogaus teisės, tai ji neturėtų nieko baimintis to, kas yra sustarime. Nes tikrai galima įtraukti kai kurias nuostatas į susitarimą, galima nebijoti įsipareigoti. Tiek norėjau pasakyti. Bueno, eh, contestándole... O atsakant e, parlamento nariai Laimai, jūsų tauta žino, ką reiškia diktatūra ką reiškia stalinistinė diktatūra. Baltijos jūros regioną valstybėms ši patirtis pažįstama. Mūsų taip pat niekas neatsiklausė. Niekas neklausė dėl susitarimo ir ta organizacija, kuriai aš šiandien atstovauju, yra antra pagal dydį organizacija. O didžiausia organizacija yra patriotiška sąjunga, tačiau ES atstovai netgi neužmeska jokio ryšio su ja, niekam neįdomi tos organizacijos pozicija. Europos Sąjungos atstovai viešėjo pas mus, tačiau niekas su mumis nekalbėjo. Taip pat e, kalbant apie apie moteris baltais rūbais, damas de blanko, jų nuomonės taip pat niekas neklausė. Dar vienas klausimas. E, kitas, e, tiksliau pasakius, parlamento narės Laimos klausimas. Buvo klausta, ar mes turime kontaktą su ES atstovybė iš pradžių būta tylos minutės, kalbant apie Sakarovo premiją, todėl kad nėra jokios veiksmingos apsaugos gavus šią premiją. Ši premija mūsų negina, nesaugo. Berta Zoler buvo užpulta ir tris valandas gulėjo be sąmonės, o jai buvo suteikta Sakarovo premija. Ir pagaliau tai yra premija, kurią teikia Europos parlamentas. Mes e, nusintėme keturis laiškus. Juose kreipėmės į ES delegacijos vadovą Havanoje ir iš šios laiškus nebuvo atsakyta net nebuvo kalbėtasi su Sakarovo premijos laureatais. Keturis kartus mes rašėme laiškus ir keturis, metus nesula... keturis e, kartus nesulaukėme e, atsakymo. Tiesa, e, pirmtaka šios delegacijos laikas nuo laiko susitikdavo su mumis. Asys uh, E, Europos parlamento narys iš Portugalijos e, paklausė, kaip Kubos institucijos elgesi po to atsivėrimo JAV. Turiu pasakyti, kad situacija dar prastesnė dar daugiau žmonių suimama, dar daugiau grasinama mirtimi, daug daugiau sulaikoma, Ir aš net sakyčiau, kad tris kart ar net keturis kart daugiau žmonės dažniau puldinėjami, sumušami. Režimas jaučiasi teisus. Panašu, kad tą legitimumą jis gavo iš JAF, o dabar jau iš ES. Ir iš ties tai yra žmonės, kurių mentalitetas yra ženklinamas mafijos principais. Pagalvokite apie tai, kas sėdi Kuboje valdžioje. Be brolių ar šalia brolių. Tai yra žmonės, kurie savo laiku užpuolė kareivines ir užmušė daug daugiau žmonių, nei jų būtų užmušę tie, kurie dabar kali kalėjimuose. Prieš užpuolant kareivines e, buvo užpulta ligoninė, buvo nužudyti daktarai ir slaugės. Pasiskaitykit tą istoriją. Kastro ir jo šalininkai e, veikia be jokių e, stabdžių, be jokių skrupulų. Ir tai gal, tuo galiu tik patikinti parlamento narį Asis. E, atsakant į beserą klausimą. E, jūs kalbėjote apie esminius dalykus. Po antro pasaulinio karo Europa įsipareigojo laikytis tam tikrų moralinių principų todėl kad po holokausto jūs buvote atsidūrę tokioje situacijoje, kur turėjote apsispręsti, jūs turėjote susitarti dėl taisyklių, kad žmonės nebūtų ir vėl masiškai žudomi. Ir Pone Konarės, jūs kalbėjote apie tai ir kaip tik apie tai labai svarbu kalbėti šiandien čia Europos parlamente. Taigi, remianti šiuo principu buvo tris kartus suteikta Sakarovo premija. Ir mes dabar, tiesą pasakius, jaučiamės palikti vieni, gyvybėmis rizikuojame tiek mes, tiek mūsų šeimos, šeimos nariai. Mes manome, kad e, jei didžiausias dėmesys dabar bus skiriamas ekonominiams interesams ir hegemonijai, tai bus pamirštos žmogaus teisės ir visi principai ir vertybės, kurie yra svarbus. Tačiau ES e, turėtų kovoti už žmogaus teisės. Kolegos Teličkos nėra čia, ta, tačiau aš turiu pasakyti, kad mes turime siekti vienybės opozicijoje. Tiesa. Tačiau pasiskaitykite mano provincijoje leidžiamą laikraštį Vanguardiją. Ten aprašyta, kaip vidaus reikalų ministerijos į pensiją išėjęs generolas giriasi tuo, kad jis e, įsteigė apsimestinės partizanų grupės, kad jos žudytų vaikus ir senas moteris, remiant rusams. Rusams, kuriais taip piktinamasi Rusijoje, kurie pridarė tiek žalos Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir taip toliau. Parlamento nariui Farijas norėčiau padėkoti už teigiamą perspektyvą, apie kurią kalbėjote. Mes tikrai žengsime pirmin, nesvarbu, kad ir užmokėdami už tai gyvybėmis, todėl kad tautos gerovė nėra darybų objektas. Pone Korso. Su visa pagarba turiu pasakyti, kad, aišku, būdami demokratais turime gerbti jūsų nuomonę, tai yra jūsų nuomonė, tačiau mano pozicija šio klausimo yra visiškai skirtinga. Mano tėtis buvo Liepos 26-osios judėjimo narys, mano mama taip pat. O Fidelis Castro vadovavosi 3x0C. Kinas, kabaretai, klubai, KKK buvo užpulti, jie buvo susprogdinti, ypač kino salės. Buvo siekiama, kad žmonės nebendrautų, nesusirinktų. Ir tai yra terorizmas. Tai yra teroras. Jeigu tai nėra teroras, tai kas yra teroras? Jei jūs kalbate apie tai, kad bendra pozicija yra gėda, tai nežinau, ko jūs tikitės. Ką reiškia tas valstybės teroras prieš nuosavą tautą? Raulo Castro, e, Fidelio Castro ir Alejandro Castro vyriausybės siekia tų pačių tikslų. Būdamas 17 aš patyriau du rimtus sužeidimus Angoloje. Aš buvau ten išsiųstas e, kaip e, samdinys, kaip tos sovietinės respublikos atstovas, turėjau siekti kažkokiu kariniu tikslu, o gyventojai tiesiog tuo metu dinginėdavo. Va tai yra gėda. Ir tai yra didesnė gėda nei bendra pozicija. Terezai Jimenez atsakant į klausimą, Pirmiausia, noriu padėkoti, ačiū Jums už paramą. Už paramą mūsų kovoje. Per šias tris dienas mes e, turėjome daug įdomių pokalbių. Mes matome, kad Europos parlamente gaji labai stipri demokratinė gale, te saugo jūs Dievas, niekada nesigailėkite, kad man suteikėte Sakarovo premiją, nes aš kovosiu iki paskutinio savo atodusio už tai, kad Kuboje būtų sukurta tokia pati sistema, kad mes atvirai galėtume diskutuoti su vyriausybe, kad mūsų sistema būtų tokia kaip pas jūs Europos Sąjungoje. Euh, Dėkojame svečiams, atsiprašome kolegų, kurie dirbs kitų klausimų dabar, jau vėluojame. Dabar atsisveikinsime su ponu Fonu Fadrinės ir po to bus Venezuelos klausimas. Señores, vamos a comenzar el siguiente punto. Pradėkime, kolegos, kitą darbo tvarkis klausimą nagrinėti. Ponios ir ponai parlamentarai, keisimės nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Venezueloje. Gerbiami kolegos, turime pradėti darbą. Šiemet vėl kalbėsime apie situaciją Venezueloje, kaip tą darėme pernai kaiminystėje, rodo, kad mums rūpi tai, kas vyksta Venezueloje, kaip gyvena jo žmonės. Mes rengiame šią, e, šią diskusiją su Eurolat parlamentinės asamblėjos ir Mercosur parlamentinės asamblėjos nariais. Sveikiname tų delegacijų narius čia mūsų posėdėje. Turėsime galimybę išklausyti įvairių kalbėtojų, kurie pateiks savo nuomonę dėl žmogaus teisų padėties. Ta diskusija nebus pati paprasčiausia ir matyt greitų sprendimų priimta nebus. Kalbėsime apie e, areštus, apie piknaudžiavimą valdžią, apie e, neaiškius teismų sprendimus, remiantis su, su falsifikuotais įrodymais, apkalbėsime apie cenzūrą, humanitarinę krizę, kurią pripažinti atsisako Venezuelos vyriausybė. Taip pat šalis atsisako išorės pagalbos, kurią siūlo, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos ir Karitas ir kitos organizacijos, kurios norėtų padėti e, vaistais, maistu ir būtinosios, e, būtiniausiomis prekėmis. Šis vyriausybės požiūris pasmerkia žmonės visiškam bejėgiškumui, kai nežinia, ką daryti. Žmogaus teisų komitetas, jungtinių tautų organizacijos turėjo progą pareikšti savo poziciją šiuo klausimu. Pone Mogerinė ir kiti oficialūs asmenys išreiškė savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Venezueloje. jau seniai turėtume pereiti nuo susirūpinimo reiškimo prie konkrečių veiksmų. Ir turime išsiaiškinti, ką būtų geriausia daryti. Turime galvoti apie visus ES piliečius, kurie sveikinu Alejandro Gonzalesą. Posėdėjais yra. Vienas iš tų žmonių, kuris Rosarė Valentinį yra Italija. Tai jie yra šeimos nariai, kurie, tų žmonių, kurie sulaikyti Venezueloje. Vienas Hamel Kolmares pasinaudojo politinių prieglopščių Belgijoje. Mes privalome kalbėti apie žmogaus teisės, nes tai yra mums svarbus klausimas. Ir tai liečia daugybę europiečių šeimų. Ir čia prisimenu Portugalą, kuris kalinamas baisiame kalėjime Venezueloje, kur trūksta oro, kur nėra šviesos. Manuela Bolivar, mūsų viešne iš Nacionalinės asamblėjos deputatė, sveikiname ją Europos parlamente. Teisingumo struktūros nusprendė ir toliau nepripažinti jūsų įgaliojimų. Visa tai yra susijęs su tuo, kad nacionalinės asamblėje nebuvo patvirtintas biudžetas. Yra galimybė surenkti atšaukiamą referendumą, jeigu bus tęsiama viskas. Būtent taip gali atsitikti taip, kad humanitarinė situacija taps iš viso sunkiai pakeliama. Tai reiškia, kad grėsia dar didesni žmogaus teisų pažeidimai. Na, o atšaukiamasis referendumas nebus e, ta priemonė, kurios dėka galime nuversti prezidentą Maduro. E, pirmiausia yra kalbama apie šalies išgyvenimą, apie teisinės nuostatas, apie galimybę išspręsti Venezuelos problemas demokratiniu būdu. Jeigu tęsime viską taip, kaip tęsiasi dabar, nežinau, apie ką diskutuosime kito sustikimo metu. Mes prieėmė pernai rezoliuciją dėl Venezuelos, o nuo tada situacija tik dar labiau pablogėjo. Daug deputatų rašė laiškus poniai Mogerinį. Iki rugsėjo pirmos dar tai buvo padaryta. Visą tai tam, kad būtų galima atkreipti dėmesį į susiklošiusią situaciją. Praėjo 40 dienų. Ir atsakymas buvo toks. Europos Sąjunga tiki dialogu tarp prezidento ir jo šalies žmonių. Nenorėčiau pernelyg leisės į smulkų įvadą, turime svečių. E turiu pristatyti jums mūsų svečius. Jūs turite projektų sąrašą, kurie sulaukia nesvėl ES paramos, ponė Tamara Suhu iš Kasla institutų. Ji yra e, koordinatorė tarptautiniam užimam teismui. Pone Patricija Betenkur ir pone Suraido Bravo taip pat yra mūsų uh, E, svečių tarpę. Suteiksiu žodį e, kalbėtus. Manau, kad Eurolat pirmininkas Gauregiai Antondo turėjo išeiti, tačiau prašė perduoti, kad jis atidžiai seka ir e, kad tai, kas vyksta, ir atidžiai domėsis tuo, kas bus sakyta čia. Taigi pasiskirstikime mums likusi laiką. Penkios minutės kiekvienam kalbėtojai. E, iš pradžių planuoti aštuonias, bet ne, neišeina tiek daug laiko pasiskirti. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį kolegės Suhu, kuri galės svarbiausius dalykus papasakoti. Prašau. Alo, ja? Ok. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy y de... Dėkuoju už suteiktą progą pasisakyti ir papasakoti, kas gyvyko mūsų šalyje. Amerikos komisija žmogaus teisų klausimais ir specialusis pranešėjas jos. Antrą rugsėjo pusę parengė pranešimą apie e, represijas. E, žmogaus teisų gynėjams taikomas. Buvo atleisti žmonės, nes tie žmonės pasirašė už e, referendumą. Taigi šimtai e, valstybės tarnautojai buvo atleistų už tai. Žurnalistai buvo, su žurnalistais buvo susitvarkyta kaip Kuboje. Ir dabar dėl nebaudžiamumo kariškiai ir toliau nieko nesusilaukė. Taigi nuo 2014 metų iki 16 metų rugsėjo 5000, tiksliau 6536 žmonės buvo areštuoti dėl veiklos socialiniuose tinkluose, dėl protestų. Be to trūksta maisto, elektros, nėra trūksta vandens. Iš tų 6536 e, žmonių 6 tūkstančiai, e, 6 tūkstančiams yra kriminaliniai baudžiamieji kaltinimai e, pateikti už iš savo nuomonės reiškimą. 2,5 tūkstančio per nuo dialogo pradžios, taigi 2210 nuo dialogo pradžios yra įkalinta, 24 buvo nuteisti, kitų dar, dėl kitų asmenų teismo sprendimas nėra priimtas. 2235 asmenys asmenų bylos baudžiamos šiuo metu yra nagrinėjamos ir jie nėra dar paleisti laisvę. Taigi, daug žmonių yra sulaikoma, čia kaip ir besisukančių durų teorija. Daug žmonių e, sulaikoma, daug išlaisvinama, bet nuolat yra sulaikytojų daug. Nuo e, Liepos 1 iki rugsėjo 30 dienos 250 žmonių buvo sulaikyta, 253, iš jų 15 buvo pareikšti kaltinimai, 55 buvo išleisti laisvę, bet jų laisvė pribota yra, judėjimo laisvė. 13 sausį, po to 65, 76, 213, o o birželį net 1550 žmonių sulaikyta būtų. 900 žmonių buvo sulaikyta vien už tai, kad jie kažkur tai naktį stovėjo eilėje. 53 vėl areštuoti Liepą, 63 rugsėjai, taigi 2436 žmonės sulaikyti už politinius motyvus nuo e, metų pradžios. Penki jaunuoliai buvo sulaikyti Štai, pavyzdžiui, žurnalistai buvo sulaikyti, Alejandro Piglija buvo sulaikytas, buvo apkaltinti žmonės už tai, kad jie pavogė bepiločius orlaivius rugsėjo mėnesio demonstracijos metu. Dar galiu ir vardus visų dabar paskaityti. Taip pat yra prieš savivaldybės, vietos savivaldybės e, narius, savivaldybių narius įmamasi represijų. Taigi, už politinius motyvus yra nebaudžiamai sulaikinėjami žmonės, kai tik tai pageidauja tie politikai tą ir daro, e, sulaiko tos žmonės, kurias nori, štai pavyzdžiui, e, ministerijų e, darbuotojai taip elgesi. Toliau, baud teistumas nėra panaikinamas, kai žmonės yra paleidžiami, e, kankinami žmonės, izoliuoti laikomi, taip pat e, netinkamai elgiamasi su jų šeimų nariais. Kai kurie praktiškai yra palaidoti po žemę, nes 15 metrų po žemę yra jų, e, jų yra vienutės žmonėms nesuteikiamas gydimas, jie yra mušami, žmonėms nesuteikiamas tinkamas gydimas. Labai daug e, kalinių susiduria su virškinimo psichinėmis problemomis. Štai pavyzdžiui, Vladimir Ara yra, turi tiksliau smegenų vėžį, jis yra negydomas. Dar yra su kojomis turinčių problemų žmonių. Kai Dominikos Respublikos prezidentas atvyko, buvo demonstracijos organizuotos ir penki jaunuoliai buvo įkalinti, praktiškai palaidoti po žeme. Juos buvo e, bandoma uždusinti plastikiniais maišeliais, e, jiems buvo seksualinė prievarta taikoma. Tai taip, aš tokių pavyzdžių turiu labai daug. Pirmininkė, taip, ši e, tiksli informacija yra dokumentuose, galbūt nebūtina jos čia skaityti. Žinote, mes turime laikytis laiko grafiko, nes vertėjai turės e, mus palikti pusę septynių. Ir po to jau neturėsime progos kalbėti kitomis kalbomis negu kad angliškai. Taigi dėkojame už tai, kad laikotės e, mūsų prašymų laikyti, kalbėti trumpai. Dabar Patricija Betankur penkios minutės. Dėkoju. ...1950 metų emigracijos dėka pas mum, į mūsų šalį atvyko daug europiečių, kurie tikėjo mūsų šalim, jie bėgo nuo karo Europoje, o mūsų šalis patikėjo jais. O štai šiandien kalbame apie kitą migracijos fenomeną. Tai tarytum banga, kuri prasideda vienur, baigėsi kitur. Šiandien ateina naujos kartos. Atvyksta paskui emigravusius anksčiau nauji žmonės. O dabar tenka kalbėti apie tuos, kurie nepasirinko sugrįžti atgal liko šaly ir patiria Maduro režimo priespaudą. Yra europiečių, kurie patys yra kalinami Maduro kalėjimuose ir kurie kenčia tuos dalykus, apie kuriuos jums kalbėjo ankstesnė kalbėtoja - ispanai, portugalai. Jie buvo tinkamai prisiregistravę konsulatuose, ambas, ambasaduose turime sąrašą kurį sudarėme patys, patirdami daug sunkumų. Kartu su alijansu, kurio tikslas yra kalinių išlaisvinimas, tai yra ta asociacija, kuri padeda kaliniams pačiuose įvairiausiuose kontekstuose. Ne visada lengva. tuos europiečius surasti. Dažnai jie taip pat turi ir Venezuelos pilietybę. Ir kartais jų aptikti taip ir nepavyksta. Jeigu kalbu apie europiečius, tai dar nereiškia, kad galime užmiršti kitą faktą. Daugiausia kalinių yra Venezuelos piliečiai. Bet, kaip jau sakiau, yra nemažai žmonių įvairiuose kalėjimuose, kurie taip pat e, kenčia nežmoniškas sąlygas, smurtą. Norėčiau išdėstyti jų, čia pasakyti jų pavardės ir tautybę.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 Tai yra pavardės europiečių, kurie patiria pažeminimą, mušimus, kiekvienas iš jų įkūnyja Europą. Tie žmonės yra atsidūrę už tūkstančių kilometrų nuo namų, bet tai juk nėra kažkokie nors antrarūšiai piliečiai, dėl to prašome jūsų padaryti viską, ką galite, kad pirmiausia – galėtumėt surinkti informaciją apie situaciją, kurioje atsidūrė yra ES piliečiai, kad galėtumėte sužinoti, kad Karakaso delegacija galėtų juos aplankyti ir kad Europos parlamento delegacija, gavusi leidimą atvykti į Venezuelą, taip pat aplankytų ir politinius kalinius e, iš Europos šalių. Kur baigėsi ES siena, galėtume užduoti klausimą. Sienos yra brėžiamos pagal vertybės. Kiekvienas pilietis yra atskiro šalies siena. Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū Patricijai už tokį trumpą pasisakymą. E, puiku, kad neviršiai laiko, kad tilpai penkias minutės, dabar tiek pat poniai bravo. Prašau. Mi nombre es Soraida Bravo, soy vos. Aš esu Soraida Bravo. Aš esu Garimbos aukų komiteto nari. Tai yra nevyriausybinė žmogaus teisų gynimo organizacija, kuris subūrė aukas ir aukų šeimas. Tai čia būtų politinio smurto e, Venezueloje 13-14 metais aukos ir jų šeimos. Aš čia esu atvykusi su pono Orko Karero kom, iš komiteto, šio komiteto nario kvietimu. Dėkuoju šio komiteto nariu, šiam komitetui už tai, kad mus vėl pakvietėte čia dalyvauti. Šiais metais mes turėjome progos jūs informuoti, jūs parlamentą, taip pat ir kitas Europos institucijas apie aukas politinio siautėjimo 2014 metais. Praeitais metais mes susitikome su jūsų parlamento delegacijų, delegacija Karakase. Na ir štai visai neseniai turėjome progos susitikti su išorės veiksmų tarnybos e, Amerikos žemynų direktorato e, direktorė. Ir ko gero niekada e, nebus pakankamai laiko skirta kalbėti apie mūsų šeimų narius. Jūs tikriausiai nežinote, kas yra mano sunus, tai štai kaip parodysiu jums jo nuotrauką. Jis yra kapitonas, jis buvo kapitonas, 14 metų kovo 12 dieną jis buvo nužudytas. 31 mėno jau praėjo nuo jo žmogžudystės. Užpolikai bandė sudeginti benzino kolonėlę. Mano sunus tiesiog vykdė savo darbą, Jis tuo metu būdėjo, kai e, tai nutiko, taigi e, vyko susistumdymas, muštynės, kai jis atvyko į vietą, įvykio vietą. Ir žmonės tiesiog šaukė, užmuškite sargus, užmuškite policininkus. Ir praktiškai, kadangi gyventojo vietoje nebuvo, tai jie darė, ką norėjo. E, jo kolega buvo sužeistas. Na, o mano sunus bandė jį patraukti, tą kolegą patraukti sužeistą. Deja, e, jis žuvo nuo atsitiktinės kulkos. 43 žuvo, 800 e, sužeistųjų. Yra ponas Karero, ranka, ranka buvo amputuota jam dėl to. Kaip pavyzdžiui, Kančeros e, valstijoje prieš jį buvo mesta e, granata Mes e, kovojame už tai, kad autoriai e, nusikaltimų, tai vykdytojai nusikaltimų ir užsakovai nusikaltimų būtų nubausti ir mes norime, kad nesikartotų tokia situacija mūsų šalyje. Turiu pasakyti, kad mums labai sudėtinga yra vėl čia atvykti, nes susidaro įspūdis, kad parlamentas mums kaip aukoms nepadėjo. Praktiškai tie žmonės veikia nebaudžiamai, tačiau mes galtinai durų neuž, neužtrenkėme ir mes kviečiame ir toliau nepamiršti aukų ir toliau prašysime jūsų pagalbos tam, kad būtų uh, teisingumas atstatytas. Gerbiami parlamentarai, reikia dirbti tam, kad nebūtų nebaudžiamumo. Yra specialioji komisija sudaryta, kuri nagrinės kiekvieną atvejį ir bus siekiama atkurti teisingumą ir kompensacijos numatytos būtų. Manau, kad jūsų institucija gali dirbti šioje srityje, galima, gali, jūs galite atkreipti dėmesį pasaulio į tai, kad Venezueloje ir toliau vyksta tie įvykiai, dėl kurių uh, žuvo mano sunus. Ir ko gero dabar teisė rengti demonstracijas ar kitus renginius yra tik tai priedanga tam, kad tokie išpoliai būtų uh, E, organizuojami. Taigi tarptautinėme komitete net tu turėtų būti atsižvelgiama į visus e, šiuos aspektus. Mes jūsų komiteto parlamento prašome padėti mums paremti mus ir reikalauti, kad nebūtų nebaudžiamumo. Turi būti užtikrinama pagarba ir solidarumas su aukomis ir jų šeimomis. Taip pat norėčiau e, paprašyti paremti Teisybės komiteto įsteigimą. Tam, kad būtų sužinota, kasgi iš tikrųjų atsakingas už tai, kad 43 žmonės žuvo ir 800 buvo sužeistų. Mes e, prašome jūsų parlamento paremti dialogo procesą, kuris prasidėjo Venezueloje. Rodrigės Zapatero, Lenel Fernandas iš e, e, Dominikos Respublikos ir pa, Panamos prezidentas taipogi dalyvavo šiame procese. Taigi vis, Venezuelos visuomeniai turi būti teikiama parama tam, kad nebebūtų tokių smurto protrukių. Taigi visų aukų vardu norėčiau to paprašyti. Pirmininkė, dėkoju. Dabar yra prašančių e, pasisakyti. Noriu pasakyti tik tai, kas kokia tvarka kalbės. Pirmiausia, paprašysiu kaip įmanoma uh, tiksliau suformuoti savo klausimą, nes daugiau nei minutės nepavyks skirti klausimams, kiekvienam klausimui tiksliau. Kolega Luis de Grandes. O po to ponė Tajani, taip? ponė Rodrygės, paskui ponas Farija, po to ponas Kausa, na ir po to Jimenės Tesaril. Pirmiausia, ponas Degrandės. Ačiū, pirmininkė. Kągi pradžiai galiu pasakyti, kalbėsiu trumpai, galiu tik tai pritarti visam tam, ką jūs sakėte savo įžanginėje kalboje. Ne, aš nenoriu jums susiteikti. Beje, visą tai, ką jūs sakėte, tik tai yra patvirtinama mūsų svečių kalbų. Aš trumpai kalbėsiu. Aš manau, kad taip, čia yra Maduro totalitarniai nukrypimai ir čia praktiškai nebaudžiamumas atsiranda. Uh, referendumas dabar yra praktiškai padarytas neįmanomu. Atsakomybės pasidalymas yra padarytas, paskirstytas taip, kaip liktai būtų vyriausybė, dabar liktai armija taptų vyriausybė ir tai mus labai neramina. Areštai nepagristi yra nuolat praktikuojami ir tai tik tai baugina žmonės. Gerbiama pirmininkė, noriu vieną prašymą išsakyti, galbūt jūsų, jums tarpininkaujant pavyks tai padaryti. Ko gero reikėtų kreiptis į Venezuelos ambasadorių tam, kad tam, kad jis mm, pasakytų, kokios yra drąsių lyderių gynybos galimybės. Nes dabar tas žmogus atsidūrė kalėjime už tai, kad ga, gynė savo laisvę, žodžio laisvę. Pone Stajanį dabar. Ačiū. Pirmininkė, taip, situacija dramatiška Venezueloje yra, nes humanitarnė krizė ten yra, trūksta vaistų, daug, didelis vaikų mirtingumas, nekontroliuojamos lygos, praktiškai 40 metų, 40 metų nematėme jau tokios situacijos. Na ir be to dar vaikų mirtingumas auga dėl difterito. Visi matėme nuotraukas tų vaikų, kurie yra sudėlioti į kartonės dėžės kaip į karstukus, taigi labai baisiai tai atrodo. 1600 šimtai procentų infliacija yra. 18 procentų padidės nedarbo lygis kitais metais ir sieks 28 procentus. Vidutiniškai kiekvienas kalinys numeta nuo 5 iki 10 kg svorio. Taip reikia paklausti Venezuelos ambasadoriaus, kasgi daroma Venezueloje žmogaus teisėms. Taip, Maduro yra diktatorius, tačiau reikia ginti vaikų, moterų interesus. Visi matome kiekvieną dieną žmogaus teisų požiūrį, tai yra didžiulė katastrofa šiuo metu vykstanti Venezuela. Taigi reikia iškviesti Venezuelos ambasadorių, kad jis paaiškintų, kas vyksta ten. Taip pat dar yra misija ir Venezueloje. Taip pat reikia informuoti mūsų draugus iš Venezuelos, kad e, bendroji parlamentinė asamblėja, mišri paritetinė asamblėja e, patvirtino dele, Jungtinė parlamentinė asamblėja patvirtino dokumentą, kuriame kalbama apie tą pavojingą situaciją Venezuelą. Be to dar nereikėtų pamiršti, kad yra ir daug europiečių e, šioje šalyje. Aš, pavyzdžiui, esu italas, daug italų yra gyvenančių Venezuelą. Taigi reikia, aš žinau, kad ir italams ten būnant, ten, ten esantiems reikia pagalbos. Uh, Pone Tajani, atrodo, kad jau vertėjai mus tuoj paliks. Vertėjai baigė savo darbą. Posėdis bus vesimas be vertimo. día de, de la celebración del debate ha informado de que no le era posible asistir, pero que enviaba a alguien de la embajada a tomar notas.